pirkiu. Turime gerbti tuos, kurie e, e, mūsų rinko. Pirmininkas yra ponas Pošpišil, kuris nori pa, e, pasisakyti. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš labai pritariu šiam pasiūlymui, kadangi manau, kad Europos, e, e, informatumas apie Europos vertybės turėtų būti didinamas. Iš savo paties patirties, iš Čekijos Respublikos žinau, kad e, švietimas apie ES jaunųjų žmonių tarpe yra labai svarbus. Daugelis jaunų žmonių net neįtarė, kas ta ES. Jiems įtaką daro įvair dezinformacinė, e, įvairios dezinformacijos kampanijos Jie daug ko nežino ir nežino, kad tai yra laisva sąjunga laisvų valstybių, kurios propaguoja vertybės ir teisės. Dėl to ši programa yra labai svarbi. Aš kartais esu labai nuliūdęs dėl to, kiek mažai kai kurie jauni žmonės žino apie ES. Dėl to sveikinu ir džiaugiuosi finansavimo padidinimu šiai programai, nes manau, kad ji tikrai duos daug naudos. Dėkoju. Pirmininkas dėkoju. Spontaniškų pasisakymų procedūra baigėsi. Ir dabar ponia komisijos narė Jūrova pasisakys. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbėmiai parlamento nariai. Šis diskusija parodė, koks svarbus yra e, e, ir teisų, ir vertybių skatinimas. Ir e, džiugu, kad jūs pritarėte komisijos pasiūlytai programai. Tai buvo labai įdomus debatai, ypač tuo momentu, kai išgirdome įvairiausias E, lygybės interpretacijas. Turiu prispažinti, kad e, buvo ir mano e, gyvenimo istorijoje, kaip mano kaip atsakingos už tarptautinės, atsiprašau, pagrindinės teisės komisijos narės darbe, kai aš pradėjau dirbti komisijoje aš išgird, girdėjau apie tai, kad mes turime pro, propaguoti lygybę. Aš pati pusę savo gyvenimo pragyvenau režimo sąlygomis, tai kuomet lygybė buvo primetama iš viršaus. Pone Šoidrova kalbėjo apie tai. Jis kalbėjo apie lyg, lyg, lygiavą, kuri buvo e, primetama. Aš gyvenau visuomenėje, kurioje niekada nematydavau neįgalių žmonių, neįgaliųjų vežimėliuose. Nemačiau žmonių, kurie buvo neįgalus, e, e, turėjo psichinę negalę. Jie buvo slepiami, jų niekas nematydavo nes jie nebuvo lygia teisiai, jie nebuvo to, vienodi, nebuvo tokie pat pagal socialistinę sampratą. Dėl to aš pati, e, kalbėdama su kolegomis, e, turiu vis pabrėžti, kad mes kalbame apie lygybę prieš įstatymą, apie principą, kad visi mes turime tas pačias teisės ir pareigas ir kad visi turime prievolės, prievolę e, ginti visus silpnuosius, kurie kenčia nuo diskriminacijos, bet kokios formos diskriminacijos. Tuo pat metu manau, kad labai svarbu, kad propaguotume įvairovę, pluralizmą, dialogą, e, aktyvę e, pilietybę ar aktyvų filetiškumą. Kalbėdama apie dialogą, e, noriu priminti, kad aš atsakingai ir už lyčių lygybę, lyčių lygybės darbo atvarkę, aš E, e, kovojau ir už tai, kad būtų ratifikuota Stambulo konvencija ir iš e, bažnyčių pusės buvo didelis pasipriešinimas. Aš pakviečiau bažnyčias įsitraukti į dialogą ir pasakyti savo argumentus. Aš manau, kad mūsų prievalė yra išklausyti ir kitas, kita, kitaminčius. Nematau ne vieno, kuris norėtų pasinaudoti šiuo finansavimu, nutildyti kitą nuomonę turinčius asmenis. Žinoma, mes turime tam tikras ribas, kai kalbame apie žodžio laisvę. Galbūt jūs pasakysite, kad mes kai kažką vis dėlto tildome. Taip, aš visada kovosiu už tai, kad būtų tildomi žmonės, kurie propaguoja smurtą ir žudynės. Ypač e, tai matosi socialiniuose tinkluose ir internete, interneto erdvėje. Dėl to mes raginame skaitmeninės įmonės trinti tokias e, e, smurtą e, propaguojančias žinutės iš savo tinklų. Niekada neginsiu žodžio laisvės, kurią, pasi, kurią piknaudžiavo žmonės, kurie propaguoja žudimą. Dėl to mums reikia toliau stiprinti pilietinę visuomenę ir tarpusavį vidinį dialogą, kad žmonės mokėtų atskirti, kas yra gerai, o ko negalima toleruoti. Tai turėtų, neturėtų vien tik tai politikai spręsti, kas yra juoda, kas balta. Visuomenė turi tą taip pat spręsti. Dėl to džiugiuosi, kad turime tokią programą ir, tikiuosi, ir tikiu, kad ji bus panaudota e, protingai, panaudojant finansavimą, e, padedant visuomeniai didinti toleranciją ir didinti supratimą, įvairovę, pluralizmą, dialogą ir taip toliau. Bijau, kad mums reikės ieškoti ir kitų būdų, kaip padėti visuomeniai e, toliau stiprinti demokratijos principus, e, skatinti dialogą tarp žmonių. Minėjau idėjų erdvę. Internetas yra puikia priemonė, nu, fantastiška priemonė propaguoti dialogą ir demokratiją. Aš visada pasisakysiu už technologijų e, vystimasi e, visuomenės labui. Tačiau mes visi žinome, kad e, Štai taip pat yra ir erdvė, kuria piknaudžiaujama skatinant e, mm, neapykantą, didinant, skatinant netoleranciją e, e, kitaip mąstantiems žmonėms. Aš nuolat gaunu ataskaitas iš, gausiu, raginsiu gau, nuolat teikti ataskaitas iš informacinių technologijų įmonių, kurios turėtų, kurios turėtų parodyti, kas prieš ką dažniausiai yra nukreiptos tos e, neapykantą skatinančios kalbos, tai paprastai būna e, mažumų atstovai, e, religinės bendrijos, bažnyčios atvirai reiškinčios savo nuomonę, taip pat gėjai, lesbietės, žurnalistai, politikai, kai kuriuose valstybėse tai yra ir teisėjai. Aš manau, kad tai yra taip pat viena iš priežasčių, kodėl kiekvieną dieną turime galvoti apie tokius vardus kaip Čaukoks, Pavel Adamovič, Tafne Karuana Galicija ir Jan Kuciak ir daugybė kitų, kurie dar taps šios nepykantos aukomis. Bijau, kad jeigu jos nesustabdysime, tai ir toliau tęsis. Taigi, kaip kovoti su, šia, nauja, su šiais naujais e, reiškiniais. Mes kalbėjome apie finansavimą. Aš esu stikinusi, jeigu mes sugebėsime skaitmeninio, e, skaitmeninio mokesčio idėją mums bus įmanoma, bus galima efektyviau skatinti e, švietimą, efektyvų, veiksmingą švietimą, ne ideologiją, ne propagandą, bet e, veiksmingą, kokybišką švietimą, skatinant e, kritinį mąstymą. Aš esu tikra, kad e, plėtodami toliau technologijas mes turėsime pasinaudoti jų teikiamą naudą ir galbūt ateityje galėsime galbūt e, skaitmeninį mokestį pasitelkti kaip priemonę skatinti tokį, e, to, tą kokybišką švietimą ir informuotumą. Aš tikiuosi, kad mes eisime tuo keliu. Dėkoju. Labai ačiū. Ir dabar aš e, suteiksiu pranešėjai Valero. Dvi minutės prašyčiau. Prašom, kodėl. Labai ačiū. Aš norėčiau tik, kad jūs užsidėtumėte ausinės, nes kalbėsiu švediškai. Pirmiausia, visiems ačiū už šiandienos pasisakymus ir tiems, kurie man pritarė ir sakė, kad reikia tokios programos ir tiems, kurie nepritarė. Taip pat dėkuoju Europos komisijai už puikų bendradarbiavimą palaikytą su mumis per visą mano dokumento rengimo laiką. Ir galiu pasakyti, kad gavau labai daug geros techninės pagalbos iš komisijos, ieškodama mano iškeltų problemų sprendimų. Man iš pradžių buvo šiek tiek neramu E, išgirdus, kad komisijos narė sakė, taip, čia reikia labai daug pinigų, e, bet paskui aš supratau, kad e, kas turime galvoje, sakė, turėdami mažiau galime padaryti daugiau, bet mums svarbu, kad būtų biudžetas skirtas visai programai, iš dalies ir toms naujoms programoms, kurias mes norime geriau finansuoti. Mes nenorime sutikti, kad senųjų programų finansavimas būtų mažinimas taip pat. Uh, Pakankamai pinigų turi būti duojama ir naujiems planams, e, skirtiems konkrečioms problemoms, pavyzdžiui, antro straipsnio problemai. Mes norim viską apimti į vieną programą Ir e, supraskime, kad finansavimas turės būti paskirstytas, tik tada mes galėsime pasiekti tokios pažangos, kokios tikimės. Taigi, mes dabar duodame labai svarbu griežtą signalą, kad mums reikia pinigų, reikia pakankamai pinigų, bet kai bus sukurtos programoje naujos dalis, turėsime ieškoti kitų finansavimo šaltinių. E, dar, jeigu kalbame apie pinigus Yra sakančių, kad galbūt reiktų lėšas perimti iš kitų dalių, iš socialinių kokių fondų ar dar iš kur nors. Kai uh, vertybės, teisės, socialinius klausimus aptarėme, kaip šiuo atveju, kartais būna labai sunku uh, įtikinti valstybės narės, kad reikia skirti finansavimą. Bet jeigu kalbame apie Europos gynybos fondą, tai jokių problemų nekyla. 30 milijardų galima skirti be jokių problemų daugiau. Bet uh, E, suprantame, kai tokiems tikslams e, mokesčių mokėtojams uždedamos naštos, kartais būna sunku įtikinti, bet reikia suvokti, kad teisės ir vertybės yra Europos saugumo, vidinio saugumo neatsiejama dalis. Man atrodo, kad tai turėtų būti labai aiškiai suprantama. Mums reikia tų pinigų, tų priemonių, e, turimoms programams įgyvendinti ir naujųjų programų įgyvendinimui. Man atrodo, kad tai turi būti labai aiškiai suprantama Europos komisijai. Ir aš tikiuosi, kad ateityje ateityje mes e, pradėsime geras trilogų diskusijas, greitai jos e, prasidės. Ir aš tikiuosi, kad neiškils kokių rimtų problemų. Mes visi suvoksime, kad reikia, aišku, pavyzdžiui, supaprastinti administracinę dalį, kad administracijos galėtų lengviau gauti e, finansavimą. Bet iškils turbūt rimtesnių, sudėtingesnių klausimų, kuriuos turėsime išspręsti. Aš viliuosi, kad iš geros diskusijos išplauks gerų sprendimų. Insomma, cerchiamo un attimino di Ačiū. Pone Bodil yra pranešėja, prašyčiau ją gerbti. Ji yra pranešimo autorė. Nebūtų buvę labai mandagu iš, atimti šios mikrofoną, bent jau man tai atrodo. Labai ačiū. Diskusiją baigiame. Balsavimas vyks rytoj. O alcuni annunci da fare il Dabar aš turiu e, pirmininko pranešimą. Pirmiausia, pasikeitimas frakcijose. Kukanas pasitraukęs iš FDD, Mike Kukan, ir perina prie neprisijungusių narių e, grupės nuo sausio 17 dienos. Kitas pranešimas. Socialdemokratų frakcija atsiuntė prašymų dėl komisijų ir delegacijų narių keitimo. E, tie prašymai bus įtraukti į protokolą šio posėdžio. Jeigu niekas neturės komentarų iki šių protokolo paskelbimo, e, delegacijų ir e, komitetų sudėties pasikeitimai bus patvirtinti. Ačiū. Dabar pereiname prie Rebekos Harms pranešimo apie E, Lietuvos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo paramos programos, kuriuo panaikinam e, reglamento. Žodis Rebekai Harms, penkias minutės. Pone pirmininkė, gerbėmie kolegos, šešėliniai pranešėjai, pone komisijos narė. Aš taip pat, jeigu Lietuvai yra įdomu apie tai, ka, tai ka, apie ką čia diskutuojame, norėčiau pasveikinti Lietuvos piliečius, ypač uh, piliečius, kurie gyvena Visagine. Kai e, lankiausi Visagine prie Lietuvos Ignalinos atominės elektrinės, pastaraisis, e, ten lankiausi pastarosius 15 metų, ne vieną kartą pamačiau, koks tai buvo sunkus sprendimas. Tai yra Europos Sąjungos rekomendacija uždaryti šią atominę elektrinę, įtraukiant tai kaip sąlygą e, priimant Lietuvą į ES. Aš turiu pasakyti, kad iki šiol e, vertinu, kad šį sprendimą teigiamai ir teisingai, jis buvo teisingas, kadangi tai yra e, elektrinė, kurios e, e, RBMK reaktoriai nėra saugus, jie buvo gaminami kitaip, net, jie, jie nebuvo pakankamai saugus ir, taip, ir sprendimas uždaryti šią atominę elektrinę buvo teisingas. Taip pat svarbu tą padaryti buvo dėl to, kad e, e, buvo e, nuspręsta tą atominę elektrinę uždaryti anksčiau laiko, spaudžiant Bruseliui ir Europos Sąjungą E, teisingą sprendimą priėmė, nepermestama to, to, e, tos naštos vien tik tai ant Lietuvos naštų, turint omenyje, kad ši, čia egzistuojanti, šioje elektrinėje esantis arba MK reaktorius yra didžiulis. E, tai buvo stambiausias reaktorius, kurį Maskva savo laiku pastatė. Dėl to ES E, turėjo prisimti įsipareigojimą ir prisimti pažadą ir jo laikytis, e, e, nutraukiančios elektrinės eksploatavimą. Mano frakcija buvo pasiūliusi numatytą pirminę sumą, pirmąją sumą artimiausioje septyniarių metų bendroje programoje nepalikti tos pačios, o o padidinti iki 780 milijonų toks finansavimas turėtų užtikrinti, kad 2026 ar 2027 metais e, pirmojo e, ir antrojo e, abiejų reaktorių blokai būtų pradėti uždarinėti Taip pat svarbus sprendimas turėtų būti, kurį turėtume patvirtinti, yra tai, kad e, santykis tarp Lietuvos prisimto įsipareigojimo ir ES įsipareigojimo turėtų e, būti įtvirtintas dabartinėme lygmenyje. Eksploatavimo nutraukimo e, administravimas Ikraino, Ignalinoje, mano manimu, yra labai geras, o aš ten lankiausi asmeniškai ne vieną kartą visi atsakingi, atsakingai yra e, vertinamos šio eksploatavimo nutraukimo rizikos ir tai vyksta labai e, skaidriai ir finansavimas yra e, naudojamas labai skaidriai. Lietuva surengusi referendumą, apsisprendė galutinai atsisakyti atominės, atominės energetikos. Ta mes turime suvokti ir pripažinti. Ir ne tik tai pripažinti, bet taip pat ir sprendimą, kurį šiandieną priimsime dėl Ignalinos, paremti nuosekliais veiksmais e, siekiant pasipriešinti Astravo e, e, elektrinės statymui visai šalia Lietuvos sienos, Baltarusijoje, labai netoli Vilniaus nes tai yra nepaprastai rizikinga elektrinė, kuri beveik baigta statyti. Ir ES atliktas tyrimas e, parodė, jog tikrai rizikos yra labai didelės ir neaišku, kaip su jomis susidoros e, baltarusiai. Tai yra elektrinė, kuri negalėtų, e, ne, nėra pakankamai atspari galimoms, e, galimiems žemės drebėjimams šiame regione. Taigi, aš dar kartą kreipiuosi, kad mes turime būti, elgtis patikimai ir nuosekliai finansuojant galutinius eksploatavimo nutraukimo darbus ir taip pat e, užtikrinant Lietuvos saugumą nuo e, atominės rizikos, kuris klinda iš Baltarusijos pusės. Dėkoju. Ačiū. Dabar komisijos narė Jūrova. The... Pirmininkė, gerbiami nariai, noriu padėkoti pranešėjai poniai Hams už įžanginę kalbą, Ritre komitetui už pranešimą, kuris buvo patvirtintas lapkričio 21 dieną. Europos komisija dėkoju šiandienos diskusiją ir sveikina balsavimą dėl kito išmontavimo pranešimo, kuris įvyko šiandien, šiek tiek anksčiau. Išskirsiu pagrindinius dalykus. Europos piliečių saugumas yra svarbiausias, prioritetinis klausimas mums visiems. Europos parlamento narių indėlis rodo, kad visi saugumo siekia. Tam reikia taikyti aukščiausio lygio saugumo standartus - skaidrumo, e, rizikos mažinimo, e, standartų ir turime nedelsiant išmontuoti e, brandolinės jėgainės, neperdodami šios naštos kitos kartoms. Ignalinos programa prisideda prie ženklaus radiologinio pavojaus sumažinimo ir rizikos visuomeniai sumažinimo, kadangi dabar brandolinis kuras yra išvežamas iš reaktoriaus ir e, paliekamas saugioje, e, saugiame kapinyne saugojimo vietoje. Mes suprantame, kad šis procesas reikalauja milžiniškų renginių išmontavimo ir radioaktyvių atliekų e, pergabenimo į saugę vietą. Tai būtų buvę neįmanoma be didelės ES finansinės paramos, kuri prasidėjo dar 2001 metais ir dar e, pagal pasirengimo narystiai strategiją Lietuvai buvo suteikta parama. Tuo metu ES reikalavo, kad Lietuva uždarytų e, vienintelę turimą brandolinę jėgainę. Tai buvo didesnis variantas negu Černobilio elektrinė ir įsipareigojo suteikti finansinę paramą padariniams sušvelninti. E, Ignalinos e, išmontavimo finansavimas yra solidarumo su Lietuva demonstravimas ir Europos komisija to principo toliau laikosi. 2020 2015 metų pabaigoje ES bus suteikusi beveik 1,9 milijardų eurų finansinės paramos. Ir Europos komisijos pasiūlyme yra numatyta, kad e, turi būti tesiama derama parama ateityje. E, vadovaujantis Ignalinos elektrinės išmontavimo detaliuoju planu, Europos komisija leidžia pradėti uh, ketvirtojo reaktoriaus išmontavimo elementas. Svarbiausia, atsižvelgiant į audito rūmų rekomendacijas, yra numatytas maksimalus ES finansavimo lygis, kuris e, panaikins neiškumą ir e, padidins e, naudos gavėjos dalyvavimo projekte. Šis projektas yra pirmasis tokio pobūdžio beprecedentinio masto darbas ir jis reikalauja geriausių uh, protingiausių branduolinės ryties specialistų indėlio. Tai reikalauja deramo finansavimo šiai veiklai. Bus sukaupta labai svarbi patirtis, kuri galės būti panaudota ir kitiems ES projektams. Tokiu būdu padidės saugumas visoje ES. Keisdamiesi žiniomis ir demonstruodami solidarumą ES sukursime didžiausiai manoma papildomą vertę piliečiams. Ačiū pirmininkė. Dėkoju komisijos nariai. Labai Jums ačiū. Toliau pereisime prie kalbėtojų nuo politinių frakcijų. EPP frakcijos vardu ponas Langen. Pusantros minutės. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai Mes e, ilgai ginčiamės dėl finansavimo, galiausiai susitarėme 61 e, prieš 2 balsus mūsų komitete, tačiau Lietuvai reikia paramos, tai yra akivaizdu. Ji e, turėjo įsipareigoti e, uždaryti abu reaktorius e, dar stodama į Europos Sąjungą, komisijos narė minėjo 1,1 9 milijardo eurų finansavimą likščiol, e, likščiol, o mes kalbame apie e, dar 780 milijonų papildomui. 5-6 milijardai eurų, kuriuos dar e, turi prisimti, prisimti ES. Mes viską suprantame, e, kad mes suprantame, kad e, Lietuva turi irgi prisimti savo e, įsipareigojimus pagal savo turimas ekonominės galimybės ir noriu pa, e, um, sukritikuoti komisiją, kuri minėjo, kažkada minėjo 552 milijonų eurų. O mes kalbame apie vėlesnį, vėliau padidinome šią sumą. Taigi komisija ne, nesilaikė e, lyg tol prisimto įsipareigojimo. Ir pranešėja, ir aš kaip šešėlinis pranešėjas, mes dėrėjomės su jūsų atstovais ir galiausiai e, iki parlamento balsavimo turėjo būti pateiktas kompromisinis pasiūlymas, kurio iki šiol nėra. Dėl to mes pritarsime pranešimui, tačiau į kai kurios klausimus vis dėlto dar liks neatsakyta. Pirmininkas, ačiū. Gerbiamas kolega. Dabar socialdem, socialistų frakcijos vardu kalbės ponas Kurumbašev. Vieną minutę. Благодаря ви, господин председател. Ačiū, pirmininkė. Noriu pastebėti, kad mūsų pasiūlyme kalbama apie finansavimą 86 procentų finansavimą. Aš norėčiau padėkoti tiek ir pagrindiniai pranešėjai poniai Harms, taip pat ir ponui Langen už tai, kad puikiai dirbame kartu tiek dėl Lietuvos klausimo, tiek dėl Bulgarijos, Slovakijos ir Junktinio tyrimų centro pranešimų. Aš norėčiau pabrėžti pasiūlymą dėl jungtinio tyrimo centro ir jų, jo galimybės skleisti žinias susijusias su brandolinių jėgainių eksploatavimo nutraukimu. Taip pat norėčiau kalbėti apie e, konkrečias šalis - Lietuvą, Bulgariją, Slovakiją. Mes norėtume kad komisija atkreiptų dėmesį į tą 780 milijonų sumą. Yra dalykų, dėl kurių negalime eiti į kompromisus. Dėkoju. Yra keturi kolegos iš Lietuvos, kurie paprašė žodžio ECR frakcijos vardu. Žodis Tomaševskiai pusantros minutės šiandien svarstome europos tarybos reglamentą dėl lėšų padidinimo saugiam ignalinos atominės elektrinės uždarymui. tai akivaizdus dalykas o pagalba lietuvai yra būtina jei norime išlaikyti aukščiausius saugumo standartus. atominės elektrinės uždarymas yra ypatingas iššūkis europos branduolinei saugai ypač dėl įrengimo dydžio ir techninių reaktorių charakteristikų. ignalinos kėdainiuje veikia du tos pačios rūšies kaip ir černobylio reaktoriai. elektrinės eksploatavimo nutraukimo programa artėja prie kulminacijos stadijos tai yra grafito reaktorių likvidavimo. tai negrįžtama operacija. pakankamų lėšų stoka nutrauktų išmontavimo procesą kas labai padidintų viso projekto išlaidas ir keltų pavojų europos branduoliniam saugumui saugaus ir efektyvaus šios priemonės uždarymo užduotys smarkiai viršija lietuvos finansines galimybes taip pat dėl to kad šalis patiria papildomų išlaidų susijusių su elektrinės uždarymu kuri buvo didžiausias regiono darbdavys. dėl šios priežasties gyventojų pajamos visagino regione sumažėjo o nedarbo lygis yra didžiausias šalyje. tai rimta našta savivaldybės biudžetui savo ruožtu bendrija įsipareigojo remti eksploatavimo nutraukimo programą ir jos pasekmes todėl lietuvai turėtų būti patvirtinta speciali finansinė pagalba. ačiū. E toliau žaliųjų vardu ponas ropė dvi minutės prašom. ačiū gerbiamas pirmininke komisare gerbiami kolegos noriu dar kartą padėkoti mano gerai kolegei iš žaliųjų frakcijos rebekai harms. labai pasisekė kad parlamento pranešimo rengimas ignalinos atominės finansavimo buvo patikėtas būtent jai kadangi tai viena stipriausių europos parlamento narių europos sąjungos ir branduolinės energetikos klausimais visų pirma džiugu kad itre komitetas nepritarė komisijos pasiūlymui dėl to kad europinis indėlis ignalinos programoje mažėtų o lietuvos didėtų. stojimo sutartyje lietuvos privalomas finansavimo indėlis nenumatytas. šiandien šalis prie uždarymo kaštų savanoriškai prisideda keturiolika procentų ir tai lietuvai yra didžiulė finansinė našta. taip pat sveikintina kad itre komitetas pritarė ignalinos atominės elektrinės uždarymui skirti daugiau nei du šimtus milijonų eurų didesnę sumą nei numatyta komisijos pasiūlyme. didesnis finansavimas yra būtinas darbų kaštų vertinimas paremtas detaliais tarptautinių ekspertų patvirtintais skaičiavimais. be to lietuvai šalia uždarymo darbų kofinansavimo dar tenka pareiga išspręsti regiono socialines ir demografines problemas kaip ilgametis ignalinos rajono meras džiaugiuosi kad pranešime primenamas lietuvos įsipareigojimas skirti deramą dėmesį sprendžiant regiono bedarbystės gyventojų pajamų viešųjų paslaugų prieinamumo ir kitas socialines problemas. galiausiai noriu atkreipti dėmesį kolegų kad rytoj vykstantis balsavimas dėl šio pranešimo yra piliečių pasitikėjimo kuris siunčia mūsų piliečiams svarbų solidarumo ženklą ir parodo kad europos sąjunga yra atsakinga patikima partnerė ir vykdanti savo pažadus. ačiū. Toliau žodis ponui Guogai. Vieną minutę 30. And... Labai ačiū ir ačiū pranešėjų už puikiai atliktą darbą ir dėkoju visai komandai. Labai svarbu buvo, kad e, priimta išvada ir sprendimas padidinti finansavimą. Deja, komisija norėjo sumažinti tą finansavimą. Valstybei, kuri turbūt labiausiai remia ES, e, proporcingai Lietuva yra, turi didžiausią ES remėjų kiekį. Gerai, kad ES komisija e, nesumažins finansavimo, kad mes galiausiai galėtumėm tą uh, E, baisų reaktorių uždaryti. Jisgi tokio pat tipo kaip Černobilis. Pasirūpink, kad būtų skirtas finansavimas, pasirūpink, kad Europos komisija padėtų ir išspręstų tas problemas ir mes galėtumėm padaryti pažangos, nes žmonės tuos tikisi. Mes e, suprantame, kad e, uždarimas yra labai didelė našta. Ir valstybė prisėda prie finansavimo jau tiek, kiek gali, 14 procentų, bet aš tikiuosi, kad Europos komisija mus parems. Sėkmės ir mm, Prašyčiau tęsti tą darbą. Ačiū. Ačiū kolega Guoga. Geriausi linkėjimai iš Prienų. O dabar žodis gerbiamam ponui Balčyčiui minutiai. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Tikrai ir aš pats labai nuoširdžiai noriu padėkoti šito pranešimo pranešėjai Rebekai Harms, taip pat savo frakcijos kolegai ir šešėliniam pranešėjui Peter Kurumbašev, bei kitų frakcijų kolegoms, kurie labai aiškiai suprato ir palaikė lietuvos situaciją jai uždarant ignalinos atominę elektrinę bei užtikrino europos sąjungos finansinius įsipareigojimus ir sekančioje finansinėje perspektyvoje. šios elektrinės uždarymas nėra vien tik tai lietuvos rūpestis tačiau bendra ir europos sąjungos tenkanti atsakomybės našta už tinkamą finansavimą bei saugų galutinį eksploatavimo nutraukimą lietuvos žmonės e, pasitikėjo europos sąjunga ir jos įsipareigojimais numatytais ketvirtajame stojimo sutarties protokole kurie buvo patvirtinti referendume todėl komisijos abejonės dėl tolimesnio europos sąjungos finansavimo prieštarautų pačios jos įsipareigojimams. džiaugiuosi jog europos parlamentas tvirtai ir vieningai remia lietuvos poziciją ir jos pastangas saugiai uždaryti techniškai sudėtingiausią ir vieną didžiausių atominių elektrinių ne tik europoje bet tuo metu ir pasaulyje. ačiū labai. ačiū kolegai. dabar ponas uručev pusantros minutės. ačiū pone pirmininke. Pone komisijos narė, gerbėmie kolegos, džiaugiuosi naujų reglamentų ir uh, ponios Harms pateiktais pasiūlymais, kuriais siekiama toliau remti e, Ignalinos tominės jėgainės e, eksploatavimo nutraukimo e, finansavimą. Yra numatytas e, vien, e, papildomi 780 milijonų eurų. E, Ir iš tiesų reikia realistiškų uždarimo terminų. Buvo teisingai pastebėta, kad mes turėtum, neturėtume leisti e, nu, nu, nustoti, e, e, tęsti tuos nutraukimo darbus, e, kai yra iš toliau laikantis labai sudėtingų procedūrų. Aš visiškai pritariu, kad kad reikia didesnio bendro finansavimo lygio iš valstybių narių pusės, kad e, būtų efektyviau panaudotos e, teikiamos lėšos. Pritariu e, pritariu numatytam lėšų lygiui, tai yra nuo 60, 86 iki, iki 14 procentų nes užkrauti šią naštą vien tik tai e, Lietuvai būtų nesažininga ir tai paže, paže, pažeistų, pakenktų ES e, reputacijai ir jos, e, turint omenyje jos įsipareigojimus prieš Lietuvą kažkada prisimtus, dėkoju. Dabar poniai Greslė suteikėme žodį. Biudžeto kontrolės komitetas E, lankėsi visose trijose reaktoriuose, jos analizavo jų e, demontavimo darbus. Aš e, paskutinį kartą ten buvau 2018 metais. Aš suprantu, kad susijusios šalis labai suinteresuotos tolesnė, tolesnių finansavimo didinimu. Ir pranešėja taip pat prie to labai prisideda. 2009 metais tarptautinė, e, tarptautinis tyrimas parodė, e, kokios yra, e, prisi, parodė, kokios yra galimybės uždarant šio, šią jėgainę ir kas konkrečiai turėtų, pagal kokias sąlygas turėtų tai būti daroma ir remiantis tuo buvo pas, pasirinktos atitinkamos įmonės. Ir, Ignalina ir toliau dešimtmečius ir šimtmečius bus tam tikras branduolinis standartas ir čia e, e, esančios branduolinės atliekos, žinoma, bus e, toliau darys žalą, kenks aplinkai ir nieko mes negalėsime čia pakeisti. Dėkoju. Dėkoju už pasisakymus. Ir dabar pasisakymų, spontaniškų pasisakymų procedūra, du norintys kalbėti, ponas Ponspišil pirmiausia. Ačiū, ponia pirmininkė ponios ir ponai. Aš išanalizavau šį atvejį ir esu įsitikinęs, kad Lietuvos reikalavimai yra pagristi. Mes turėtume išsaugoti 14 procentų e, e, Lietuvos e, prisimamo finansavimo lygį. Jeigu jį dar labiau padidinsime, tą reikalavimą, jeigu padidinsime, tuomet tai sukurs labai nekokį įvaizdį, ES įvaizdį Aš pats esu iš postkomunistinės valstybės ir žinau, kad ten taip pat į tai būtų žiūrama labai neigiamai. Politinis viso šio atvejo matmuoja dar svarbesnis negu vienas ar kitas papildomas milijonas. Mes turime suvokti faktą, kad Lietuvoje žmonės turėtų matyti ES kaip organizacija, kuri, yra, e, kuri rimtai vertina savo įsipareigojimus ir e, yra pasiryžusi padėti Ignalinai. Dėkoju. Dabar žodis suteikiamas ponai Marijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai svarbu, kad būtų nutrauktas atominės elektrinės signalinoje eksploatavimas, nes kaip jau buvo, sakyt, kaip buvo jau sakyta, tai ten e, veikė e, Černobilio tipo reaktoriai pažvelgus į kitas šalis, pavyzdžiui, Kozlodui, Bulgarijoje, aš žinau, kad ten radioaktyviosios atliekos, e, radioaktyviosios atliekos taip pat yra, pažiūrėjau, laidomos toje šalyje. Kaipgi, kurgi tos e, radioaktyviosios atliekos keliaus iš Lietuvos ar kur nors į Kosovą ar dar kur nors, būtina atsakyti šį klausimą. Labai svarbu išsiaiškinti, kaip tos radioaktyviosios atliekos yra saugojamos po to, kai nutraukiamas elektrinės eksploatavimas. E, pavyzdžiui, Turkijoje esantis reaktorius taip pat yra labai pavojingas Europos Sąjunga kažką turi daryti kad netektų apie tai kalbėti dar ir dar kartą praėjus vėl keliariems metams ir vėl galvoti, iš kur gauti papildomų pinigų. Pirmininkas dėkoju, dabar komisijos vardu kalbės ponia Jūrova. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai, ačiū už vertingas pastabas. Nuo 2001 metų ES nuolat skyrė paramą eksploatavimo nutraukimui Ignalinoje. ES yra įsipareigojusi laikytis įsipareigojimų Lietuvos atžvilgių, kaip numatyta stojimo sutartyje. E, eksploatavimo nutraukimo planas buvo parengtas Lietuvos, jam pritarė Europos komisija, veikla yra numatyta iki 1938 metų, kai bus uždaryti įrenginiai ir kai radioaktyvios atlikos bus saugiai pašalintos. Vadovaujantis tokią tvarką ir tvarkaraščių komisijos pasiūlyme yra aprepti visi poreikiai skirti eksploatavimo nutraukimui po 2027 metų. Jūs kalbėjote apie biudžeto didinimą, aš nieko negaliu pažadėti, neturiu įgaliojimų, bet informuosiu savo kolegas apie čia vykusias diskusijas. Pabaigoje norėčiau padėkoti parlamentui už įsipareigojimą judėti į priekį rengiant daugiametę finansų programą. Ačiū. Labai ačiū komisariai. Dabar žodis pranešėjai Rebekai Harms. Pranešėjai, prašom. Ačiū, gal trumpą sakinį kolegijai Greslė. atominių elektrinių e, greit, e, saugus eksploatavimo nutraukimas galbūt prisidės prie žal, žalios vėjos e, vešėjimo, tačiau e, norėčiau įspėti nepropaguoti abiejų dalykų vienu metu, e, nes kitos valstybės e, ims taikyti. Mm, dėlsimo, e, bereikalingo dėlsimo metodai. Aš manau, kad Lietuva e, atlieka teisingus veiksmus. Ir norėčiau kreiptis ir į ponę komisijos narę ir jai pasiūlyti, kaip ir sakė ponas Langenas, iš tiesų reikia iš, e, vengti, reikia vengti stichiškos strategijos, kalbant apie finansavimą. Kol kas iš komisijos pusės būtent tą ir matome. Iš daugybės apsilankimų Lietuvoje mačiau, kad uh, ši šis klausimas yra susijęs ir su patikimumu, e, pasitikėjimu tarp Lietuvos ir Europos komisijos. Ir kreipiuosi ne tik tai į Jūs asmeniškai, bet ir į tarybą kadangi galų gale ne tik tai Europos komisija, bet ir taryba turės prisijimti atsakomybę už tai, kiek patikimai e, bus vykdomi ES pažadai prieš Lietuvą. Dar kartą dėkoju visiems ir šešėliniams pranešėjams. Ačiū. Ačiū, sako pirmininkas. Baigiame debatus šią temą. Balsavimas įvyks rytoj. Norėčiau Jūs informuoti, kad e, Kitas posėdis vyks rytoj, sausio 17, nuo 9 iki 14 ir nuo 14 iki 16 valandos. Darbo tvarkė yra paskelbta, ją rasite Europos parlamento interneto svetainėje. Nutraukime šį posėdį ir linkiu ramios nakties.